Uh, friends, ladies... Mėly bičiuliai, gerbėjai ponai ir ponios, po minutės pradėsime posėdį. Prašau visų susėsti, nes pradėsime iš karto, nedelsdami. Na, va dabar galime jau ir pradėti. Prašau visų susėsti. Taip pat kreipiuosi ir į EPP frakcijos patarėjus. Prašau susėsti. Puiku, labai gerai. Taip pat ir visų kitų taip pat prašau susėsti. AKR frakcijos atstovai taip pat. Kreipiuosi į Jūs. Okay. <laughs> okay, sorry. Sorry, sorry. Atsiprašau, mėly bičiuliai. Kodėl aš norėčiau tylos? Todėl, kad aš turiu padaryti labai svarbų pranešimą. Ar visi mane girdite? Puiku. Šiandien, 1 val. 30 minučių, prasidės, prasidės e, parlamentinės energetikos bendruomenės susitikimas ir kolegos iš šešių vakarų Balkanų šalių, Gruzijos, Moldovo, ir, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, atvyks pas mus, kad su mumis susitiktų. Praeitą kartą, kai vyko tokio posėdžio susitikimas, kai kuriems iš jų teko įveikti kelių tūkstančių kilometrų atstumą. Tačiau tik du Europos parlamento nariai atėjo su jais susitikti. Ir aš norėčiau padėkoti tiems kolegoms. O kai kam iš kai kam teko tikrai keliauti labai ilgai tam, kad jie pas mus atvyktų. Europos parlamento nariai net nesiteikė atvykti į tą susitikimą. 2005 metais mes pradėjome šį bendradarbiavimo formatą. Devini mūsų, devynios mūsų kaiminės šalis nori su mumis bendradarbiauti, tam, kad mes galėtume vieną dieną turėti 37 valstybių narių ES. Taigi prašau ateiti. Net jei ateisite tik 15 minučių, 20 minučių bus gerai. Prieš susitikimą galima bus e, lengvai papietauti, taigi jūs galite atvykti pirmą valandą, taigi net e, nereikės jums eiti kur nors kitur pietauti. Taigi, vienos valandos posėd, susitikimas nuo e, 1.30 iki 2.30 ir po to pradėsime į e, komiteto posėdį. Tai tiek. Na kągi, dabar e, bandomasis balsavimas, prašau balsuoti. paspauskite mygtuką. Dar nepakankamai kolegų tą padarė. 52. Turi būti. Atsiprašau, 52 turi nariai komitete, kol kas matome tik 33. Neveikia čia kažkas, ar ne? Uh, mine, mine Panašu, kad mano aparatas neveikia. is going on. Oh, no. Okay. Okay. Uh, thank you very much. Uh, I close the vote. Dėkoju. Balsavimas baigtas. Na kągi, pradėkime balsuoti. Kalba eina apie tiesioginių jausnių investicijų ES tikrinimo sistemos nustatymą. Mūsų nuomonės referentas yra Reinhardas Būtikoferis. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 143 iš kelių dalių to paprašė Guja. Tekstas yra toks. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. I open the vote. I close the... Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 144. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 145. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 146. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 147. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime. We checked 16. I close the vote. Baig, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 148 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 149 kas už. 149 kas už. 149 kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. 17, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas A, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kamp, antrasis D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, e, susilaikė patvirtinta. 2B e, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1, 4, 6, 4, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, 164. 164. And I close the vote. Balsavimas baigtas, atmesta. 165 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 165. 165 pakeitimas. Gerai, balsavimas dabar baigtas. Atmesta. 2C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 3A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 3B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 3D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 3 3E kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 192, kas už. 192 pakeitimas. Tai prašau. Pane pirmininkė, aš manau, kad dėl 185 pakeitimo antros dalies nebalsavom, ar nepraleidom ko? Right. Taip, teisingai pastebėjote, atsiprašau. 185 pakeitimas, antroji dalis. Taip, čia pažymėta pilka spalva, taip, bet jūs visiškai teisingai pasakėte, kad turime dėl jo balsuoti. Taigi, 185 pakeitimas, antroji jo dalis. Atsiprašau, čia ypatingas yra atvejs. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. We check Taigi tikriname balsavimo rezultatus dėl šio pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 3E kompromisas toliau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 192. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 196. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 3F kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 200 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai aštuntasis pakeitimas iš kelių dalių. Pirmiausia, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, tikriname. Pirmoji dalis dabar, tikriname. 208 pakeitimo pirmoji dalis. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis dabar, kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Dar kartą. Pasitikrinkime, be abejo. Taip, tikriname. Ja part 2. Dėl antrosios ba e, dalies balsavome, dabar balsavimas baigtas, atmesta. 209 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 211 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 212 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 213, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Nebuvo aišku iš tikrųjų. 24. 24 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt aštuntasis ir 223, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 233, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 234 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 235. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Šeštasis A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeši B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 271. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Taip, taip. Galim pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 271 pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 42 pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 306, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Taip, be abejo. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 306. Balsavimas baigtas dabar. Atmesta. Aštuntasis A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 322, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 321. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 11. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 330. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 12. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Patvirtinta. 59. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 59. pakeitimas. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 60. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 62 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Taip, gerai, tikriname. 63. 63. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 64. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime. 66. pakeitimas, tikriname. Balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 67. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 68. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 69 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 70 už, prieš, susilaikę, atmesta. 71 už, prieš, susilaikę, atmesta. 72 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 73 už, prieš, pasitikrinkime. 73 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74 už, prieš. Pasitikrinkime ir šitą. Tikriname. 74 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 75 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Toliau 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 79 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 80 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 83 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 85. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 85. pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15. kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 88. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 89-asis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 90-asis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 91-asis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 16-asis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 98-asis, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Tikriname 98 pakeitimas. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dar kartą, kad visiems viskas būtų aišku. Šimtasis pakeitimas. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta penktasis kas už, kas prieš susilaikė, atmesta šimtas antrasis kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Septynioliktasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Šimtas penkioliktasis kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Aštuntasis kas už, kas prieš Pasitikrinkime. Aštuntasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devynioliktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimt pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 129 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 22 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 133 kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 133 pakeitimas. Balsuojame. 133. Balsavimas baigtas. Atmestas. 23 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 24 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 138 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Tuomet baigiame balsavimo procedūrą. Sveikiname pranešėją. Baigiame balsuoti didelė balsų persvara patvirtintas šis dokumentas. Toliau pereiname prie da... Perinam prie kito pranešimo laisvas nesmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje. Tai yra kolegos Krasnodėpski pranešimas. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 63 pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 63. Ir baigiame balsuoti. Atmesta. 64 kas už, prieš. Sus... Pasitikrinkime. Tai tikrinamės dėl 64 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 73 kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 77 už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 78 už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Antrasis už? prieš susilaikė patvirtinti. 24 už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 33 už prieš pasitikrinkime dėl 33. Baigiame balsuoti. Atmesta. 35. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Dėl 35. Baigiam balsuoti. Atmesta. Šeštas kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 30. Už. 41 tiksliau. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 41. Ir baigė balsuoti. Patvirtinta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 43. Už? Prieš? Pasitikrinkime dėl 43. Baigiame balsuoti. Atmesta. 44 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ir galutinis balsavimas balsuojame vardiniu būdu. Balsuoti baigėme. Didžiulę persvarą patvirtinta. Sveikiname poną pranešėją. Dabar keliaujame prie kito nuomonės projekto kalbų lygybės skaitmeninėme amžiuje. Marisa Matijas yra mūsų nuomonės autorė. 35 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 7 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 41 už, prieš susilaikė patvirtinta. 42 už, prieš susilaikė atmesta. 43 už, prieš susilaikė patvirtinta. 44 už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 47 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 48 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 50 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Kompromisas numeris 9 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 52 už. Prieš susilaikė patvirtinta. Mes gal turėtume balsuoti dėl blogo pakeitimo, bet tik to. 53. Kas už? Prieš Tikrinkime dėl 53. Baigiame balsuoti dėl 53. Patvirtinta. 54. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 10. Kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 59. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. 61. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. 62. Už prieš susilaikė patvirtinta 63 už, prieš susilaikė patvirtinta 64 už, prieš susilaikė atmesta 65 už, prieš susilaikė patvirtinta 66 už, prieš susilaikė patvirtinta 67 už, prieš susilaikė atmesta 68 už, prieš pasitikrinkime dėl 68. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už? Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis už? Prieš susilaikė patvirtinta. Septintas už? Prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 40 už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 18 už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 28 už,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 Baigiame balsuoti dėl kalbų lygybės. Sveikiname ponę Matijas pranešėją. O dabar keliaujame prie kito nuomonės projekto valstybių narių vykdomos ir taip toliau ir panašiai. Dėl kontrolės mechanizmų, taisyklių ir bendrųjų principų. Dėl komisijos naudojusių įgyvendinimo įgaliojimais. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 54. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš. Pasitikrinkim dėl antro kompromiso. Baigime balsavimą. Patvirtinta. 58. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trečias kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Pasitikrinkime. Dėl ketvirto kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, pasitikrinkime dėl penkto kompromiso. Gal ir pritariama jam, bet kol kas nėra visai aišku. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Dabar. Aštuonioliktasis už, prieš, nebuvo visai aišku. Dėl 18 pakeitimo mūsų balsavimas. Ir septintasis kartu dėl abiejų balsuosime. Atmesta. Balsavimą dėl šio pakeitimo kartu su septintuoju. 47 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Tikriname 47. Baigiame. Atmesta. 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Už. Prieš. Pasitikrinkim dėl 19 pakeitimo. Baigiam balsuoti patvirtinta. 20 kas už? Prieš. Pasitikrinkim dėl 20 taip pat. Kviečiu visus aktyviau kelti rankas, nes sunku pamatyti jūsų balsavimo rezultatus. Baigiam balsuoti ir 20 patvirtinta. Šeštas kompromisas kas už? Prieš. Tikrinamės dėl šešto kompromiso. Baigiam balsuoti patvirtinta. 23 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 ir 8 balsuome dėl abiejų kas už, prieš, Pasitikrinkime dėl šių dviejų pakeitimų. Panašu, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Taip atmesta. Dabar galutinis balsavimas vardiniu būdu. Ir štai dabar baigiame balsuoti. Klodo turmės pranešimas. Komisijos naudojimas įgyventinimo įgaliojimais. Patvirtinta.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 Thank you, ladies and gentlemen. Dėkoju, ponios ir ponai. Dabar tęsime komiteto posėdį. Taip pat. our rapporteur. Uh... Pranešėjas kolega Jensas Gajeris dar nėra atėjęs, taigi laukiame jo. Tačiau, kita vertus, bendrasis pranešėjas dėl 19 metų biudžeto kolegė, kolega Danielė Bijoti yra atvykęs, taigi dėkoju kolega Jums, bet reikia palaukti, kol ateis um, specialusis pranešėjas Jansas Gajeris. Turėtų na, už minutės pasirodyti. Yeah. Uh, äh, Mr. Paul Rubik. Paul. Panas Paul Rubik dėl kitų klausimų. Puikus momentas. Aš norėčiau priminti, kad gegužės 17 dieną ateis komisaras Moedaš į mūsų posėdį ir aš dabar nesiniai gavau atsakymą apie tai, kad Kijota Japonijoje E, iš Kyoto Japonijos atvyks irgi susitikimo atstovai. Ir norėčiau priminti, kad 17 gegužės diena labai svarbus mokslo susitikimas. O gegužės 2 dieną bus svarstoma apie daugiametę finansinę programą, devintąją pagrindų, mokslo pagrindų programą. Taigi kartu su pirmininku atvyks ir ponas Moedaš ir būtų labai naudinga tą dieną pradėti paspartintą procedūrą. Mes gal galėtumėme strategiškai pamastyti, kokį būtų galima priimti sprendimą, nes iki tos dienos akivaizdu, kad parlamentas kovos dėl devintos pagrindų programos, kad ji būtų ko galima greičiau parengta ir aš asmeniškai pritariu Paskal Lamy siūlymui dvigubai padidinti biudžetą. Taigi aš manau, kad gegužės 17 būtų puikia proga užtikrinti, kad įtri komitetas taptų šių diskusijų lyderių. Ačiū, kolegai. Esate teisus. Ketvirtadienį, gegužės 17 dieną, galėtumėme pristatyti devintąją pagrindų programą ir didesnį dėmesį skirti tarptautiniam bendradarbiavimui. Išklausyti Europos komisijos pristatymo ir kolega Polas Rubich, taip pat ponas Moedeš, kaip sakė, bus atvykęs ir atstovai iš Japonijos dalyvaus tame susitikime, taigi dėkoju už tai, kad mums priminėte. Dabar jau ir Jensas Gairis yra pas mus atvykęs, taigi galime pradėti diskusijas, kaip jau buvo pasakyta. Tema keitimasis nuomonėmis dėl 19 metų biudžeto su Danielė Vjoti, pagrindiniu biudžeto komiteto pranešėju taip pat su mūsų pranešėju Jensu Gajeriu, kuris irgi atsakingas už biudžeto įtrio komiteto vardu. Komisija 18 metų biudžetą turėtų pristatyti iki gegužės pabaigos, kaip įprasta, tai yra įprastinė procedūra. Dėl to, kad liko nedaug laiko iki biudžeto projekto paskelbimo ir balsavimo dėl biudžeto birželio 28 dieną įtrio komitetą, komitetas galėtų pateikti savo nuomonę dėl įgaliojimų pradėti biudžeto trilogą. Uh, laiško formą, tai yra įprastinė, būdinga procedūra, nes paprastai to laiko visada pritrūksta. Ir trūksta laiko parengti specialią nuomonę, bet mes tiesiog atsiunčiame laišką biudžeto komitetui. Tokiu atveju e, ITE komitete Liepos 10 dieną bus balsuojama biudžeto rezoliucija, bus tvirtinama rugsėjo 24 dieną. Visi esate kviečiami pristatyti idėjas dėl privačių projektų, parengiamųjų veiksmų. Tuos pasiūlymus galite siūsti tri komiteto sekretoriatui iki balandžio 24 dienos vėliausiai. Taigi 24 balandžio diena yra terminas ir tai yra šiandien. Tai laiko turime tikrai labai daug. Galime pradėti jau apie tai mąstyti ir Dėkoju, kad atvykote kolegos. Norėčiau informuoti kolegas, kad pirmiausia, išklausysime kolegos pono Vijoti, pranešėjo, mūsų pranešėjo, kuris pasisakys pirmasis, o po to, atsiprašau, pagrindinis pranešėjas pasakys, o po to mūsų pranešėjas ponas Gajeris. Taigi, kviečiu poną Vijoti pirmiausia pasakyti iš biudžeto komiteto. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkė. Ačiū už kvietimą. Ačiū už tai, kad surengėte šį keitimąsi nuomonėmis. Aš daugiausia dėmesio pirmiausia skirsiu pagrindiniams klausimams. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad vertindamas procedūrinius dalykus, Aš ketinu dirbti su visais komitetais ir su visais parlamento nariais, kad mes galėtumėme sukurti, turėti biudžetą galiausiai, turėti aiškius įgaliojimus dėryboms. Įgaliojimai turi būti kuo galima platesni ir visiems parlamento nariams primtini, nes tada galėsime laikytis, turėti kur kas stipresnę stipresnės pozicijas tarybos atžvilgių. Na ir šis komitetas, įtri komitetas vaidina esminį vaidmenį šioje situacijoje. Tikriausiai jūs jau susipažinote su dokumentu, kur yra išdėstomos pagrindinės gairės, gairės, kurios buvo patvirtintos kovo mėnesį plenarnėme posėdėje. Uh, Ir jūs tikriausiai matėte, kiek daug reikšmės yra skiriama tiems klausimams, kurie patenka į ITRIO komiteto kompetenciją. Aš labai trumpai pristatysiu tuos, tas gairias ir pažiūrėsiu, kiek čia yra bendro mūsų sutarimo ir ar mes visi laikomės tų pačių prioritetų. Ir aš po to mielai išklausyčiau ir jūsų pastabų. Taip pat mielai išklausysiu ir pono Gairio. Uh, kuris taip pat sėdė ir biudžeto komitete. Ir tai reiškia, kad e, tokiu būdu mes galėsime užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp biudžeto ir ITRE komitetų. Pirmiausia, man atrodo, mes turime didinti septynių kategorijų finansavimą. Pirma A kategorija - tai yra Horizontas 2020, Kozme ir MC finansavimas. Taigi, pagal programą Horizontas 2020 mes turime užsitikrinti tinkamą finansavimo lygį. Tose eilutėse, kur kalbama apie mokslinių tyrimų, technologijų skatinimą, kur kalbama apie tai, kad Europoje turi būti skiriamas dėmesys rizikos finansams, finansavimui mažoms vidinėms įmonėms. Na, o COSME programoje, kuri irgi skirta MVI, čia irgi turime didinti finansavimą. Ir tai yra programa, kuris skatina inovacijas, mokslinius tyrimus, jauni mokslininkai, jauni verslininkai turi turėti galimybę gauti paramą savo iniciatyvoms ir tai vyksta būtent kozme programos dėka. Taigi, jeigu užtikrinamas tinkamas finansavimas į pažangius tinklus, atsinaujančius energijos šaltinius ir kova su energetiniu skurdu, tai yra ta kategorija, kuri labai svarbi biudžeto komitetui ir mes bandėme čia užsitikinti, kuo galima platesnį konsensusą. Nes jeigu pažvelgtumėme į Horizontą 2020 programos apkarpimus, finansavimo sumažinimus, tai ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės finansavimą, finansavimo sumažinimą. Tai tam, kad kas buvo padaryta, kad būtų EFSI finansuojama. Ir mes turime užtikrinti vis tiek 20 procentų klimato kaitai ir CO2 mažinimui. Tai tie du paskutiniai dalykai yra labai reikšmingi mūsų vertinimu. Ir pirmiausia, tai yra gynybos pramonės kūrimas. Tai yra nauja plėtros programa EDIDP. Mes nenorime, kad lėšos būtų tam tikrai paimtos iš dabar veikiančių programų ar biudžeto eilučių. Tas principas, kurį mes čia skatiname, yra tas, kad reikalingos šviežios lėšos gynybos pramonės programos finansavimui. Jeigu pažvelgtumėme į ilgalaikės ir daugiametės programas, tai čia ma matome, kad privalu prisimti atsakomybę piliečių atžvilgių. Privalome pasirūpinti, kad būtų skiriamos reikiamos lėšos mokslinio tyrimų pastangoms finansuoti. Dar vienas rytis yra agentūros. Agentūros, kurios sugebėtų atremti ateities iššūkius. Ir aš čia ypatingai turiu omenyje ENISA agentūrą. Tai yra tos didelės sritis, dideli elementai, kuriuos aš išryškinu, bet aišku, aš labai mielai išklausysiu įtrio komitetų, komiteto narių. Dėkoju, kolega. Dabar norėčiau pakviesti mūsų pranešėją, kuris pasisakys mūsų komiteto vardu, e, pona Gairį, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip Danielė Vjoti sakė, Abu esame biudžeto komiteto nariai ir mes dažnai apsišaudome tarpusavyje. Na, o čia šiandieną mes pramonės komitete bandysime irgi su juo kartu padiskutuoti. Paprastai taip vyksta ir biudžeto komitete. Aš ne, kaip ir neturėčiau atsiprašinėti dėl to, kad šiek tiek pavėlavau. Buvau pakeliui ir ėjau iš svarbaus susitikimo biudžeto komitete, kuris posėdžiavo jam, kom, jam pastate, tai tikrai gan netrumpas atstumas. Ten buvo ir tarybos, ir komisijos atstovų. Mes kalbėjome apie papildomą biudžetą finansiniai priemoniai skirtai Turkijai. Ir būtent apie tai buvo kalbama biudžeto komiteto posėdėje. Būtent apie tai, kaip reiks valstybėms narėms pasidalinti tą naštą, kad būtų galima finansuoti antrąją išmoką, dar papildomus 2 milijardus. Taigi daug kolegų šiame komitete gali galvoti, kad tai labai abstraktus dalykai, tačiau komisija neturi čia didelės judėjimo laisvės. Ir jeigu būtų paimamos tos biudžeto eilutės, kurios labai įdomios įtrė komitetų, iš ten būtų paimamos lėšos, tai mus labai neramintų. Ir dėl to mes turime pažiūrėti, kaip būtų galima išdalinti tą finansinę naštą ir ją patvirtinti tokiu būdu, kad ji nebūtų labai nepalanki ES biudžetui. Tai būtų tokia mūsų iš ankstinė sąlyga prieš pradant diskusijas apie tai, kaip būtų galima uh, padidinti tam tikrus asignavimus. Bet aš norėčiau dar vieną dalyką paminėti, Danielė. Ir aš, mes daug formuojame tos biudžeto politikos kartu, bet daugelis kolegų šioje salėje galbūt neįsit, nėra labai atidžiai plačiai įsitraukia į tuos klausimus. Ir daug biudžeto asignavimų yra fiksuoti. Pavyzdžiui, žūp politikoje, jeigu pradėtum karpyti lėšas, iš tiesų komitetas labai mažai čia ką gali padaryti. Yra daug regionės, lėšų regioninėje, regioninėje politikoje, tai yra nacionaliniai vokai, taip vadinamieji, pagal išskirti pagal tam tikras programas ir valstybės narės turi savų lūkesčių dėl to, kokių lėšų jos gali tikėtis ir kiek gali jų panaudoti regioninės ar sanglos politikos rytie. Tai to mes negalime liesti, taigi kas lieka? Lieka tie asignavimai, kuriuose uh, kuriuos komisija gali panaudoti, tai yra Horizontas 2020 ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Jeigu komisijai reiks judinti lėšas iš vienos eilutės į kitą, perkelinti lėšas, tuomet e, už biudžetą atsakingas komisijos narys į tai bus įtraukiamas ir mes. E, ir ponas Vijoti yra visiškai teisus teikdamas, kad Tokiu atveju reiks čia užsitikrinti, ko galima, didesnį sutarimą Europos parlamente, visų frakcijų sutarimą. Na ir kalbant apie biudžetą, tai nuomonės smarkiai neišsiskiria šiame komitete, mes visapusiškai pritarėme tam, kad daugiau dėmesio reikia skirti, kaip sakė ir ponas Vijoti, toms gairėms, kurias jis minėjo, tai yra horizontas 2020, jo finansavimas neturi būti sumažinamas, jis turi būti padidinamas. Ir aš asmeniškai esu šiek tiek sunerimęs dėl to, kad tik kas septinta mokslinių tyrimų programa yra daug žadanti. Horizontas 2020 galbūt didelis biudžetas skirtas tai programai, bet jis tiek nepakankamas. Kitaip tariant, mes galime septynis kartus daugiau lėšų skirti įgyvendinti tikrai sėkmingiems projektams, jeigu mes turėtumėme tam reikiamų lėšų ir inovacijos ir konkurencingumas būtų kur kas labiau sustiprinami valstybėse narėse, taigi mums reikia daugiau ir ne mažiau. Ir ypatingai mes turime didinti lėšas pagal Horizontas 2020 programą, ypatingai toms programoms, kurios yra kaip ir atidėtos į šalį. Ir ponas Vijoti minėjo kelias tas programas. Kadangi tokia yra situacija, mėly kolegos, mes neturime leisti, kad taryba pradėtų mums nurodinėti, ką daryti. Mes visi norime gynybos pramonės ir panašiai, bet mes negalime atimti lėšų iš Horizontas 2020 programos ir jas panaudoti gynybos pramonės programos įgyvendinimui. Aš irgi kaip ponas Pijoti manau, kad jeigu taryba nori papildomų lėšų moksliniams tyrimams gynybos srityje, tai Ir aš net nemanau, kad čia buvo daug diskusijų. Tai tos lėšos turi būti papildomos. Nes jeigu mes bandysime paimti tas lėšas iš Horizontas 2020 programos tikslų, tai tai bus labai klaidingas žingsnis, nes mes norime sukurti didesnį europinę ver vertę ES biudžeto pagalba, ir, o ne mažesnę europinę pridėtinę vertę. Taigi Taip, kolegos teisūs yra ir naujų iššūkių. Tie nauji iššūkiai gal nebūtinai reiškia naujas lėšas. Bet kai mes bandome stumdyti lėšas tarp eilučių, ne visuomet tai pasiteisina. Ir tas pats pasakytina apie infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Čia vėlgi lėšų trūksta. Arba kitaip tariant, tos lėšos visos jau paskirstytos, tas pats pasakyti ir apie agentūras. Ir galiausiai Europos e, reglamentas turi būti, e, Europos reguliavimas Europoje turi būti užtikrinamas tam tikros institucijos, kuri galėtų sureguliuoti visus procesus ir agentūros turi dirbti tam tikslui. Ir mes tikimės, kad valstybės narės susitars dėl finansavimo finansinėse perspektyvose. Tačiau, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip ES institucijų etatų skaičius, kuris turi būti mažinamas 5 procentais, tai reiškia, kad ir kiekviena agentūra privers 5 procentais, bus priversta 5 procentais mažinti savo personalą. Ir jeigu tik tai bus patikėtos naujos užduotys agentūrai, tada ji galės uh, gauti papildomų lėšų, bet tai reiškia, kad kitos agentūros irgi turės na, sumažinti tuos etatus. Taigi aš esu biudžeto komitete atsakingas už agentūrų biudžetus ir nežinau, kaip mes atliksime tą darbą, nes mes pasiekėme savo galimybių ribas su turimais darbuotojais ir personalo nariais. Taigi mes turime suprasti, kad, pažiūrėjau, tam tikros agentūros Frontexas ir panašiai, galbūt tai nėra susijęs su įtri kompetencija, bet būtent čia mes turime e, didinti personalo skaičių, jeigu norime iki 5 procentų sumažinti etatus, lygnant su 13 metų lygiu, tai mes turime suprasti, kad gali būti daug nenumatytų aplinkybių ir įvykių, bet taryba lyg ir nėra linkusi nusileisti. Taigi tos agentūros, kurios yra aktualios mūsų komitetų, mes visuomet jas remiame, pabrėžime, kad jos yra labai svarbios siekiant mūsų bendrų tikslų. Dėkoju. On behalf of EPP. Sì, si, grazie brevemente. Credo che Ponas Selinį, frakcijų dabar pranešėjai kalbės apie apie pranešės. Dėkoju. Tai, ką pasakė kolegos, yra labai aišku. Ir vienas, kokias svarbiausias argumentas yra tai, kad mes realiai turime nedaug judėjimo laisvės. Ir pranešėjas apie tai kalbėjo dėl to, kad uh, Ir taip yra dėl to, kad e, labai daug biudžeto lėšų mes negalime judinti, dėl to, kad jie yra fiksuoti, taip kaip yra sakoma. O tose sritise, kur galima būtų kažką padaryti, mes e, turime atsižvelgti į kiekį ir taisyklės. Mes žinome, kad žemės ūkio dalis yra labai svarbi, ypač kai kalba eina apie skaičius skaičius o taisyklės, pagal kurias e, naudojamos tos lėšos, yra nepaprastai e, svarbios. Ir čia galima kalbėti apie pagrindų programą, apie tą, e, toliau ir horizonto 2020 programą. Svarbu yra be abejo finansuoti inovacijas ir mokslinius tyrimus. Ir čia susidurime su štai tokiu iššūkiu. Turėsime kažkur ieškoti pinigus ir turėsime nustatyti taisyklės taip, kad ES galėtų geriau, daryti tai, kas jai pavyksta geriausia, tai yra skatinti inovacijas, ypač padėti šioje srityje mažoms ir vidutinėms įmonėms. nes mes žinome, kad mažos ir vidutinės įmonės yra pagrindinės inovacijų uh, kuriejus. Mums reikia rimtos biudžeto politikos. Ir mes turime da, dirbti kaip partneriai su verslininkais, su mažom ir vidutiniam įmonėm. Nes būtent jie kūrė tą pridedamąją vertę. Ir būtent jie ir padeda mums po to finansuoti mūsų socialinės išlaidas. Be to yra labai svarbių dalykų. Pavyzdžiui, infrastruktūros tinklų priemonė ir Junkerio EFSI fondas. Be abejo, strateginė infrastruktūra yra labai svarbu ir negalima e, mažinti jai skirto finansavimo. Mūsų laukia labai rimtas darbas ir aš manau, kad mes turime padaryti viską, kad mes visi galėtume sutelkti savo pastangas. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu kalbės ponas Rikė. Alde frakcijos vardu, ponė Rikė, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Manau, kad daug kas jau buvo pasakyta. Naujų komentarų nebėra, tačiau yra akivaizdu tai, kad tas, tame biudžete, kuris labai ribotas, Europos komisija ir parlamentas bandė sukurti tam tikrus specifinius fondus ar specifines programas dalykams, kurie atrodė svarbiausi, kad būtų galima finansuoti tas programas, remiantis valstybių narių biudžetais ir bendruoju ES biudžetu. Būtent dėl to, kad e, tai ši programa e, Connecting Europe Facility, tinklų sungimo programa ar, ar e, Europos kosmoso programa pasirodė tokios svarbios ir kartais, kai valstybės nelaiko tų programų svarbiomis, jos gali būti svarbios ir finansuomos ES lygmenių. E, svarbu, kad bendrame biudžete būtų atsižvelgta į tų programų poreikius. Pavyzdžiui, kai buvo kūriamas vadinamasis Junkerio fondas, garantijų fondas buvo e, rastas, taip sakant, tose programuose, kurios buvo tikrai esminės. Negaliu ginčytis tuo, ginčytis tuo, ką sakė biudžeto komiteto vicepirmininkas ar kolegos pranešėjai. Kitaip tariant, mes nesame e, pasirengę toleruoti, kad būtų mažinamas ES biudžetas ten, kuris yra būtinas, kur neišeina jo mažinti. E, tai, tai ypač pasakytina apie mokslo turimus rytį, apie inovacijas. Būtina kaip tik remti produktyves investicijas. Ir pirmiausia, tos investicijos ir būtų mokslo tyrimo ir inovacijų srities. Būtina taip pat e, į energetikos, e, į transporto ir komunikacijų infrastruktūras investuoti, lygiai taip pat kaip ir plėtoti vadinamą priemonę Connecting Europe Facility, tarp tinklų tarpusio sunimo priemonę. Mes e, matome, kad rodome vis didesnį uh, entuzijazmą apkrauti darbų savo turimas agentūras, bet labai mielai gvelbėme jų lėšas. Kaip tai suprasti? Taigi, ponė pirmininkė, trumpai, 19 metų biudžetas yra geras tuo, kad mūsų parlamentui leis parodyti savo ryštą vykstant diskusijoms dėl būsimosios daugiametės finansinės programos. Kitaip tariant, parlamentas turi nuolatos nenustot kartoti, kad europinė pridėtinė vertė yra rūpestis dėl biudžeto. Dėl 2019 metų biudžeto tiek diskusijose dėl e, daugiametės finansinės programos e, E, dėl kurio sulauksime netrukus Europos komisijos siūlymų, yra būtina, kad mes politinių požiūrių nuolatos deklaruotumėm prioritetą turėti reikiamą ES biudžetą. Mes taip pat turime aiškiai pasakyti, ką mes nepritarsime, ką atmetame. Štai matome, kad dėl programoje, dėl kompensacijų migracijos, kad ji būtų stabdoma prie Turkijos, Mm, mes vėlgi turime priimti atitinkamus sprendimus. Prasideda paskui diskusijos ir smulkesnės ir stambesnės tarp mūsų, kad galėtume išsiaiškinti, kaip naudoti lėšas e, fondo skirto vystimuisi. Ir žinome, kad pavyzdžiui, yra tokių programų, kurios, e, dėl kurių gyvenimo yra nuspręsta, bet kur lėšų graudžiai trūksta. Taigi manau, kad šiame komitete mes uh, turime kalbėti apie biudžeto galimybės. Ir jo dėka apie galimybės ginti ES prioritetus. Valstybės narės reikia kreipti reikiamą kryptim. Kai kuriais atvejais biudžeto diskusijos net nebūna antieuropietiškos ar proeuropietiškos. Mes tiesiog turime kalbėti, kad tie visi pasvarstymai yra tiesiog už mūsų ateitį arba prieš ją nukreipti. Tad uh, Manau, kad jeigu valstybės narys nori planuoti savo ateitį ir siekti pažangos, būtinos yra investicijos į mokslo tyrimus, inovacijas e, pirmiausia. Tai yra mūsų visų ateitis. Tai tiek būtų galima pasakyti, papildant mano anksčiau kalbėjusius kolegas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kitam kolegai Rubik, ponui Rubik. Jis yra pirmas mano kalbėtojų sąraše. Dėkoju. Ačiū visiems pasisakiusiems kolegams. Aš manau, kad yra ypatingai svarbu, kad diskusijose su taryba mes aiškiai sudėliotume visus reikiamus biudžeto akcentus. Ir vienas iš tų akcentų turi būti horizontas 2020. Paskutinį kartą mes parodėme, kad esame pasirengę dėrėtis į keturių ryto, galime būti labai griežti, mums pavyko išlūpti papildomą milijoną biudžetui. Ir Mums pavyko tuomet pasiekti daug daugiau, negu taryba buvo pasirengusi e, suteikti iš pradžių. Jeigu pasakysime, kad nediskutuosime apie šimtą milijonų, nes mums atrodo per nelik mažą, galbūt pasiektume daugiau. Aš nuo 250 milijonų pradėčiau diskusijas, nes jeigu programos apimti siekia pusantro šimto milijonų, tai nėra tokie jau dideli skaičiai tas mūsų siūlymas. E, labai svarbi yra šitas rytis e, darbo vietų kūrimui. Tad būtina įmonėms rasti galimybės užimti savo pozicijas pasaulinėje rinkoje ir tos, kurios turi potencialą, turi sulaukti paramos. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su agentūromis. Kolegos šiek tiek jau užsiminė šį beitą šį temą. Aš manau, kad reikia labai rūpestingai patikrinti, ar yra įmanoma siekti sinergijos ateityje. Manau, kad labiausiai reikia susitelkti prie bendradarbiavimo tarp agentūrų stiprinimo. Pavyzdžiui, ENISA yra viena iš tokių agentūrų, bet yra ir kitų, kur galima būtų kurti administracinės platformas. O jų dėka būtų galima profesionaliai valdyti tam tikrus techninius elementus, gal net ir žmogiškuosius išteklius. Kai dėl pačių dėrybų. Kitamet, kaip žinia, bus rinkimai Europos parlamentą, kai pasižiūrime į Eurobarometro duomenis. Labai greit pasidaro aišku, kad Europos žmonės labai vertina mokslo tyrimų ir inovacijų bei vystimosi programas. Jeigu mes esame pasirengę kovoti su taryba, tai čia turėsime labai stiprų argumentą. E, sulauksime plačios visuomenės paramos. Mes turime būtent pirmiausia ir pasisakyti už tai, Manau, kad tvirta Europos parlamento pozicija yra geriausia, geriausia sąlyga sėkmiai pasiekti ir užsitikrinti viešosius nuomenės simpatijas. Pone Grostet, ačiū pone pirmininkė. Kai klausai kolegų iš biudžeto komiteto, e, kyla susirūpinimas. Aš manau, kad taryba bando atsiplėšti nuo visų ir bėgti priekyje, tačiau matosi, kokia didžiulė yra valstybių narių atsakomybės toka. Jie nori daugiau ES, bet nenori daugiau lėšų skirti ES. Aš esu gynybos e, Europos fondo pranešėja. 500 milijonų eurų yra numatyti 19-20 metų laikotarpiu. Skaičius yra nuspręstas, visi dėl jo sutarė. Tačiau nesutarėme tarp tarybos ir parlamento, iš kur paimsim tą finansavimą. Aš labai nusivyliau, kai vakar šioje patsalėje išgirdau Europos komisijos vicepirmininką poną Kataineną sakant, kad Europos parlamento bus prašoma dėti pastangas darybose dėl biudžeto. Aš jam sakiau, kad visi turi stengtis, ne tik Europos parlamentas turi stengtis ir taryba. Galbūt ir parlamentas taip pat, bet taryba pirmiausia. Yra nesuvokiama. Dabar kad būtų nuolatos būtų apkapojamos tos biudžeto eilutės, kurios susijusios yra su horizontu 2020, ar kad būtų e, nuo įtro komiteto priklausomos biudžeto eilutės dar e, apkarpytos. Aš manau, kad tiesiog e, matome atsakomybės stoką, matome, kad mūsų visuomenė keičiasi, atsiranda naujų technologijų ir jeigu mes nedėsime reikiamų pastangų dabar, kad ir kaip bebūtų gaila, tą vėlavimą kaupsim, atsiliksim vis labiau ir po 15 ar 20 metų matysime, kaip brangiai teks mokėti už valstybių narių atsakomybės stoką. Tad e, manau, kad turime būti labai vieningi kovodami šią kovą. Be abejo, darybose visos, visos pusės turi stengtis, tačiau tarybos pozicija, kurią remia Europos komisija, yra neprimtina Aš manau, kad turime laikytis ypatingai griežtos pozicijos. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolegiai Grostet. Kaip matote, ponė pranešėjau, esame ypač vieningi įtre komitete. Galėtume čia ir baigti diskusiją, Ar nematau, kad dar kolegų norėtų kalbėti, nes šiaip viskas yra aišku. Įtres komiteto nuomonė yra ypatingai aiški. Jeigu norėtumėte dar ką nors pakomentuoti, suteikčiau žodį jums. Prašau. Dėkuoju, dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju visiems kolegoms, kaip ir sakė ponas pirmininkas, iš tikrųjų visos pastabos yra labai paprastas ir galiu labai greitai viską pakomentuoti, nes akivaizdu, kad esame labai vieningi. Ir dirbame skirtingose komitetuose šiame parlamente, bet džiaugiuosi, kad mes, kaip sakiau, darysime viską, kad jums būtų gerai atstovaujama diskusijose dėl biudžeto. Jūsų pranešėjas, ponas Garis, taip pat rengė pranešimą apie biudžetą prieš dviejus metus, ponas Rubik. Kartu su juo mes esame dirbę taikinimo, pagal taikinimo procedūrą. Tai tokia yra politinė pastaba. Ir mes stengsimės kažkaip suderinti parlamento komisijos ir tarybos pozicijas. Ir komisijos narys ponas Katainen sako, kad mes turime pasistengti, darydami tam tikras nuolaidas, o aš manau, kad mes, parlamentas, turime sakyti, kad taryba turėtų taip pat pasistengti daryti tam tikras nuolaidas. Ji turi geriau išgirsti tai, ko mes reikalavome, nes mes atstovaujame piliečiams galiausia. Uh, Be to, mūsų visi reikalavimai, kuriuos jūs beje labai gražiai apibūdinote, ir mūsų reikalavimai susijęs su kitais klausimais yra reikalavimai, kurie atitinka mūsų poreikius ir apie kuriuos kalba piliečiai. Kolega Rūbek puikiai apie tai kalbėjo. Mes e, prašome tai, ko prašome, ne dėl to, kad to tiesiog norime, bet todėl, kad tai yra reikalinga žmonėms šiandien. Taigi mes turime laikytis šio pagrindinio principo, Ir džiaugiuosi, kad jūs apie tai kalbėjote, man tai yra labai malonu. Esame vieningi šiuo klausimu. Ir principas pagrindinis, kuris mums yra visiems, yra tai, kad jeigu yra naujų uždavinių, reikia iškoti naujų pinigų. Negalime kurti naujų programų, jeigu neturime lėšų joms finansuoti nes e, mūsų biudžetas ir taip jau yra gan griežtas, nelankstus. Visos lėšos jau yra kažkam skirtos, ne tik šiemet, bet ir kitais metais ir po dviejų metų. Ir paskutinis dalykas, kurio uh, norėčiau paprašyti, e, kalbėdamas labiau kaip politikas, o ne kaip biudžeto komiteto narys, ne kaip pranešėjas dėl biudžeto. Aš norėčiau paprašyti, kad mes visi uh, pasistengtume savo šalyse, dirbdami su savo vyriausybėmis, įtikinti jos, kas yra svarbu. Mes suprantame, kad taryboje e, taryba dirba vieningai, ten atstovėme visoms vyriausybėms, bet galima pabandyti paveikti tarybos nuomonę per atskiras vyriausybės. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų galėtų pasistengti pabendrauti su savo nacionalinės vyriausybės atstovais tam, kad jie galėtų uh, atsižvelgti į mūsų reikalavimus. Štai ką norėjau pasakyti, kaip pranešėjas dėl biudžeto. Dėkoju už apibendrančias pastabas. Labai džiugu, kad mes visi jaučiamės kaip draugai, bičiuliai, biudžeto prasme ir visi sutarėme dėl pagrindinių prioritetų. Kolegos, norėčiau priminti kai ką labai svarbaus. Labai laukia mūsų komplikuota procedūra dabar, šiandien baigiame šias diskusijas. Dėl laiško biudžeto komitetui, dėl įtre prioritetų 2019 metų biudžete. Ir mes 18 e, metų birželio pradžioje išsiųsime tą laišką, tai reiškia maždaug už mėnesio. O po to turėsime galimybių, kaip ITRE komiteto nariai, siūlyti pakeitimus biudžeto eilutėms tam tikroms. Uh, Pakeitimų patikimo terminas biudžeto komitete yra nustatytas birželio 20 dienai. O balsavimas vyks Liepos 10 dieną biudžeto komitete. Atsiprašau, ITRE komitete, sako pirmininkas. ITRE komitete balsuosime Liepos 10 dieną. o biudžeto komitete jie. Visa, visas, tas, visa, visos tos eilutės mums yra svarbios. Dar viena procedūra. Nuomonė dėl 19 metų biudžeto rezoliucijos ir nuomonės e, projekto svarstymas vyks Liepos 10 dieną įtre komitete. Liepos 10 dieną. Ta pati diena, kuomet ir balsuosime įtre komitete dėl pakeitimų dėl biudžeto įlūčių, tai yra Liepos 10. Pakeitimų pateikimo terminas nuomoniai rugsėjo 5 diena. Įtre balsuosime dėl nuomonės rugsėjo 24 dieną. Taigi, trys čia tokios paraleliniai veiksmai veiksmas, birželio, e, atsiprašau, laiškas birželio pradžioje, po to pakeitimai dėl biudžeto įlūčių. Liep, birželio mėnesį turime iki birželio mėnesį juos pateikti, birželio mėnesį, o balsuosime Liepą. Įtre nuomonė, dėl jos balsuosime rugsėjo 24 dieną. Taigi tiek dėkoju abiems kolegoms iš biudžeto komiteto, kurie atvyko į diskusijas ir pristatė įtre nuomonę. Dėkoju Jums. Baigėme svarstyti šį klausimą. 13 klausimas. Moksliniai tyrimai ir mokymo programa, kuria papildoma bendroja mokslinio tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020. Mūsų pranešėja yra ponė Rebeka Harms ir mes norėtumėme apsvarstyti pranešimo projektą. Kalba eina apie Euratom, Euratomo mokslinio tyrimų ir mokymo programos pratesimą. Programa nuo 2014 metų veikia. Dabartinis komisijos pasiūlymas yra tęsti 18 metais šį, šią programą ir užtikrinti, kad būtų suderinami veiksmai visam septynių metų laikotarpiui. Mūsų pranešėja, Rebeka, prašau. Žodis jums. Ačiū, Jeršai. Taigi, kalbėsiu vokiškai, man taip lengviau. Ypač, kai kalba eina apie šios dalykus. Taigi, aš kaip pranešėja parengiau pranešimo projektą ir laikausi nuomonės, kad reikia atlikti labai svarbias užduotis šioje mokymo erdvėje. Ir čia kalba eina apie tikrai stambes sritis, kurios yra aktualios, kalbant apie Euratomo ateitį. Moksliniai tyrimai plėtra verčia mus e, peržiūrėti tam tikrus iššūkius, e, kalbant apie brandolinius reaktorius ir taip pat e, atliekų šalinimą ir panašius dalykus. Mokymas, ilgalaikis mokymas yra labai svarbus šiose srityse ir mes susidurėme su didžiuliais iššūkiais bėgant laikui. Ir jeigu pasiklausytumėte diskusijų, kurios vyksta su komisija, tai iš jų tampa akivaizdu, kad laukia labai ilgas laikotarpis. Netgi to šalis, kurios atsisakė brandolinės energetikos, vis tiek uh, jų laukia ilgas kelias ir bus ilgalaikiai aukštų, aukšto ligmens įgūdžių poreikiai šioje srityje. Taigi atliekų šalinimas ir panašus dalykai, jie bus labai aktualūs. Arba pakartotinis infrastruktūros naudojimas, tai iš tiesų kalba eina apie ilgą laikotarpį. Uh, Ir kalba eina apie 50 metų, o galutinis utilizavimas, tarkim, iš tiesų dar tai yra ilgalaikis procesas. Pavyzdžiui, Vokietija prieš keletą metų nusprendė ieškoti vietos, kur būtų galima ilgam laikui laikyti atliekas. Ir jie pradėjo nuo nulio. Švedijoje, pavyzdžiui, primtas teisinis sprendimas, pagal kurį visas tas procesas sustabdytas dėl galutinės e, atliekų laikymo vietos ieškojimo, nes čia iškilo labai rimtų problemų. Taigi yra šalių, kurios rimtai e, siekia ieškoti sprendimo dėl galutinio atliekų laikymo ir nepavyksta susitvarkyti su tuo sprendimu. Yra valstybių narių, kurios irgi rimtai ieško galimybių dėl to ilgalaikio atliekų laikymo. Ir kai kurios valstybės nepakankamai yra skyrusios lėšų tam laikotarpiui. Lėšų, kurios yra reikalingos, kai visi brandoliniai reaktoriai bus sustabdyti ir dėl to moksliniai tyrimai čia yra labai svarbus, kad galėtumėme užsitikrinti žmonių pasitikėjimą, juos nuraminti, kad e, čia tie moksliniai tyrimai yra labai svarbus. Toliau segregavimas ir transportavimas. Aš irgi nematau kad būtų pasiekta esminės pažangos. Ir man atrodo, yra ir kitų sričių, šalia tų, kurias aš jau paminėjau, kur yra didžiulis mokslinio tyrimų potencialas, kur būtų galima mokslinio tyrimų pagalba pasiekti rezultatų. Taigi, Euratomo mokslinio tyrimų ir mokymo programa, mano manimu, neturėtų būti skirta tam, kad būtų investuojama į naujus brandolinius reaktorius. Tas pas pasakytina ir apie branduolinę sintezę ir skilimą. Pirmininkas kalbėjo apie branduolinę sintezę ir ITER. ITER reaktorius irgi apie tai dabar ne, ne, ne, ne apie tai yra kalba, apie tai yra ir taip nemažai kalbama, bet nesvarbu, kokią sritį paliestumėme, ar ITER reaktorių, ar sin, branduolinę sintezę, iš tiesų čia matome, kad vienas dalykas yra būdingas viskam, tai yra labai brangus moksliniai tyrimai ir taip pat e, mes turime surasti sprendimų klimato kaitos problemai spręsti, nes brandolinės sintezės komercinis pritaikymas, tarkim, yra dar čia ilgalaikis dalykas. Ir netgi jeigu bus skiriamas finansavimas tikrai tai prasidės tik tai po 50 metų, o mes iki to laiko turime pasiekti savo klimato kaitos tikslų. Taigi netgi jeigu ekspertai ir nelabai nori aiškiai pasakyti, kuomet brandolinė, sin, brandolinė sintezė kaip technologija bus pritaikyta, tai iš tiesų mes kol kas tokios konkrečios datos neturime. Uh, Ir man kyla labai daug abejonių, labai daug klaustukų. Ir man atrodo, kad Euratomo mokslinio tyrimų programa turi būti ar, sąžininga visų valstybių narių atžvilgių. Daugiau nei pusė valstybių narių niekuomet neturėjo brandolinės energetikos arba yra prieimusios sprendimus atsisakyti brandolinės energetikos. Dėl to tas pasiūlymas, kurį aš teikiu, yra toks, kad mes turime pakoreguoti Eurotomo mokslinio tyrimų programos prioritetus atitinkamai ir pasirūpinti, kad mes galėtumėme savo pastangas nukreipti ta linkme, kad būtų galima galutinai atsisakyti išrinkti tuos brandolinius reaktorius ir pasirūpinti, kad būtų užtikrinta ilgalaikio laikymo vieta. Ačiū, ponas Rūčiap. Благодаря, господин председател. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jis savo pranešime labai aiškiai išdėsti savo požiūrį į branduolinių mokslinių tyrimų ateitį. Jie kalba daug apie saugumą ir apie tai, ko galima tikėtis iš branduolių sintezės projektų. Aš norėčiau priminti Jums, kad beveik pusė švarios elektros energijos uh, Europos Sąjungoje yra pagaminama būtent brandolinėse jėgainėse. Mes turime šias brandolinės jėgainės ir panašu, kad e, jomis naudosimės dar gan ilgą laiką. Arba mes bandysime kažkaip jas modernizuoti. Arba net kai kur, kai kurios valstybės narėse statomos naujos jėgainės. Tai reiškia, kad mes vis tiek turėsime investuoti į brandolinių jėgainių saugą ir saugumą. Kitaip mes nesugebėsime užtikrinti deramo apsaugos ir saugumo lygio, kuris yra numatytas branduolinės saugos direktyvoje. Jei mes da, investuosime į tik tai tuos mokslinius tyrimus, kurie yra susiję su da, jau, galio, jau turimų reaktorių sauga ir da, eksploatavimo nutraukimo saugumu, tai tikrai bus nepriimtina. Mes taip pat turime laikytis ir tarptautinių įsipareigojimų. Ir tie įsipareigojimai atsižvelgia į pažangiausių šalių patirtį. Ir Kanada, pavyzdžiui, visai neseniai nusprendė prisijungti prie ITER projekto ne, ne dėl atsitiktinumo, o dėl to, kad jie mano, kad brandolinių sintezės technologijos vis dėlto yra perspektyvios ir supranta, kad uh, Tam, kad galėtume mažinti anglės dioksido išmetimus, mums reikės naujų technologijų. Per anksti dabar būtų teikti, ar da, brandulinių sintezės technologijos yra perspektyvios ar ne, komercinė ar technologinė prasme. Ir taip pat jau minėjai tarptautinius mūsų įsipareigojimus ir ES kaip pagrindinė tų įvairių tarptautinių partnerysčių partneriai negali jų atsisakyti. Aš manau, kad komisijos patiktas pasiūlymas dėl brandulinių mokslinio tyrimų finansavimo yra gerai pagrystas. Jis taip pat, kaip minėjau, išvelgia į mūsų tarptautinius įsipareigojimus ir turime jam pritarti be didelių pakeitimų ir iš esmės jo nekeisdami. Dėkuoju, toliau ponas Balčytis. Uh, Socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamą pranešėją. Dėkuoju iš jūsų parengtą pranešimą, gerbiu jūsų nuomonę ir jūsų nusistatymą prieš brandolinę energetiką, tačiau kaip SND frakcijos šešėlinis pranešėjas nepalaikau jūsų patiktos pozicijos dėl daugumos klausimų. Patiktame reglamento projekte kalbama apie jau vykstančius programos pratesimą 19-20 metams ir visiškai yra logiška sutikti ją pratesti, kad būtų užtikrintas nuseklumas ir tikslų įgyvendinimas, kaip numatyta darbų programoje. Tai nėra nauja programa. Šios programos reikšmė yra didžiulė ir, kaip minėjo komisijos atstovai savo pateiktome dokumente, apima dvi sritis. Tai yra gerinti jau esančių brandolinės energetikos objektų saugumą ir saugą, ieškoti inovatyvių sprendimų saugiam brandolinių atliekų ilgalaikiam saugojimui ir didinti radiacinę saugą bei plėtoti spinduliuotės naudojimą medicinoje. Kita nemažiau svarbis rytis yra vykdyti mokslinius tyrimus brandolių e, sintezės rytyje, kad galbūt ateityje leis mums turėti saugius ir galingus energijos gamybos pajėgumus. Branduolinė energetika yra realus faktas ir daugelis valstybių narių jie naudojasi bei naudosis ateityje. Mano šalyje taip pat neauga apelsinai, tačiau mes perkame elektros energiją pagamintą atominėse elektrinėse ir daugelis valstybių tą daro, nes tai yra švariausia energetika ir dar šiai dienai skaičiavimo metodų pagrindų yra pigiausia. Taip pat, e, neturi, negaliu, taip pat sutinku su jumis, kad brandolinio saugumo ir saugos klausimai turi būti skiriamas ypač didelis dėmesys ir užtikrinama daug glaudesnė koordinacija europinių lygmenių. Taip pat e, turime didinti branduolinių sistemų eksploatavimo nutraukimo saugą. Pats esu iš šalies, kuri vykdo atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbus. Mes uždarinėjame ir ateinančius 20 metų dar uždarinėsime itin sudėtingą sovietinio tipo reaktorių atominę elektrinę ir susidursime su daugybė problemų. Todėl manau, kad mokslinių tyrimų ir žinių koordinavimas ES mastu gali ženkliai prisidėti prie daug sklandesnio ir saugesnio atominį jėgainių eksploatavimo nutraukimo ES valstybėse. Todėl ypatingas šios programos dėmesys turi, vis, turi būti skiriamas, ieškant inovatyvių ir saugių būdų brandulinių atlikų tvarkymui ir ilgalaikim jų saugojimui. Tačiau negaliu sutikti su pozicija, kai iš esmės yra kečiami šios programos tikslai ir ištrinami visos nuorodos į nemažiau esminius šios programos tikslus. Tai yra, tai yra mokslinis tyrimus brandulinių sintezių srityje, kuri yra neskirima šios, šiuo metu vykdomos programos dalis. Jau dabar ES dalyvauja ITER projekte ir yra įsipareigojusi dalyvauti statant tarptautinį termobrandolinį reaktorių ir ateityje jį eksploatuoti. Tik su mokslinio tyrimų dėka galime tikėtis, jog ateityje brandulinė sintezė taps patikimu ir saugiu komercinės energijos gamybos būdu, kas leistų išspręsti ne tik energijos klausimus, bet ir ženkliai prisidėtų prie tvarios aplinkosaugos tikslų. Taip pat panaikinamas bet kokias galimybės tirti naujus ir saugius energijos gamybos būdus ateityje. Mūsų pramonė artimiausioje ateityje dėje negalės remtis vien tik atsinaujinančių išteklių energetiką. Todėl turime savo, e, save pozicionuoti globalioje rinkoje ir išlikti konkurencingi. Todėl privalome tęsti remti investicijas į mokslinės programas. Ir aš e, savo veiksmais, ir taip pat, aš manau, sutiks ir mano e, SND grupė, mes tą darysime palaikant šį Europos komisijos patiktą dokumentą. Ačiū labai. Uh, thank you. Thank you very much, colleague. Dėkoju kolega. Alde frakcijos vardu. Ponas Rikė. Merci, monsieur président, et merci. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ir ačiū, ponė pranešėjai, už atliktą darbą. Na taip, kai kalbame apie brandolinę energetiką, e, galima pagalvoti, kad kalbame apie kažką svarbaus religinio. Yra tokių žmonių, kurie yra tiek įsitikinę, kad besąlygiškai remia branduolinę energetiką, o kitų įsitikinimai yra kardinaliai priešingi ir pasisako prieš šią energetiką. Taigi visų pozicijos labai radikalios. Kai esi nusteikęs prieš brandolinį energetiką, noris jos atsisakyti. Kalbama iš karto apie ne tik brandurinių atliekų laidojimo, bet ir patį sektorių norisi palaidoti po storų sluoksnių daugeliui. Na, iš tikrųjų, kaip sakau, kai kurių nuomonės yra radikaliai priešingos. Mūsų pranešėja priklauso tų brandolinės energetikos duopkasių kategorijai, sakyčiau. E, ji pasisako prieš brandolinę energetiką, prieš brandolinių atliekų laidojimą. Tačiau Reikia nepamiršti, kad šis sektorius ir, ir, ir, ir per visą tą gamybos rytį reikia, per visą gamybos laikotarpį reikia rasti būdų, kaip išspręsti atliekų tvarkymo programas. Tam reikalingos šiek tiek platesnės programos, programos, kurių tikslas yra apsaugoti mokslo tyrimus e, ir, ir mokymus ir, e, ir būna atsakyti eilę kitų klausimų. Taigi, pirmininkė, jūs ko gero suprasite, kad mūsų frakcija remia Europos komisijos siūlymą ir kad mes e, pasisakome už tai, kad būtų tęsiami pradėti darbai, kad tęstųsi programa pradėta. Europos komisijos siūlymas ateityje turėtų būti derinamas su finansinėmis programomis 19 metais ir paskui, kad galėtume paremti kai kurios dalykus. Norėčiau išsakyti keletą pastabų. Pirmiausia, dėl branduolinės energetikos pavojingumo žmogaus veikatai. Norėčiau pasakyti, kad atominė energetika yra tas rytis, nuo kurios nukentėjo daug mažiau žmonių negu nuo kitų sričių. Pone pirmininkė, jūs puikiai žinote, pavyzdžiui, kasyklas ir anglies pramonę. Jūs puikiai tai žinote, nes pats esate iš šalies, kur anglis pačia naudojama. Tūkstančiai mirčių dėl anglies naudojimo. Vien anglė kasių kiek. Ir jau ne, net nekalbant apie anglės poveikį klimato šilimų ir taip ir panašiai. Taigi, buvo įrodyta, kad žmonių sveikatą labiausiai tausoja brandulinė energetika. Aišku, E, galima rizika yra tikrai didžiulė. Būtent dėl to yra tokių, kaip aš sakiau, vos nereliginių įsitikinimų dėl pavojingumo šios energijos rūšies. Kai dėl mokslo tyrimų ir inovacijų mūsų programa nedaug kalba apie žmogaus sveikatą. E, branduolinė energetika ir žmogaus sveikata. Kokia čia būtų sąsaja, aš nežinau, ar čia yra kokių nors uh, ypatingų atradimų, tačiau žmogaus sveikatai branduolinė energetika gali padėti, mes apie tai žinome. E, manau, kad ši branduolių sintezės energetika yra tas rytis, kurią turime palaikyti, kuri turi vystytis, jis svarbi Europai. Manau, kad ateityje ši technologija plėtosis daug greičiau, negu mes manome, jeigu pasižiūrėtume į didelės mokslo tyrimų programas, tinkamai or orientuotas. Tiek branduolių sintezės, tiek skilimo metodai gali būti tinkamai panaudoti. Iki 2050-ųjų be abejo turės, turės, turėsime žengti didelius žingsnius šioje srityje. E, branduolių skaldimosi e, srityje labai daug yra mokslinių tyrimų šiuo metu, 240 reaktorių skilimo e, metodų dirbančių e, yra statoma šiuo metu pasaulyje. Nežinau, ar mes turėtumėm atsisakyti šios ryties, patys joje nedalyvauti. Tiesiog, jeigu tai pasielgtume, tai reikštų, kad mes nelabai jaučiame sąsajų su realybė. Tai štai, Jūs turbūt suprantate, kad mūsų pozicija taip pat bus artima komisijos siūlymui. Mes manome, kad programą reikia tęsti, kad reikia į tai atsižvelgti 19 metų programuose. Aš pasiži... pa... išgirdau kalbant apie mokslo tyrimus ir mokymus ir lygybės, apie ir moterų aspektą. Manau, kad, na, turime tokią istoriją, kai mokslininkų mokymas nebuvo labai lygia vertiškai užtikrintas vyriška, vyrams ir moterims. Ir man e, labai keista pasirodė, kad lyties aspektą siūloma minėti šioje srityje. Be abejo, personalas, kuris dirba e, šioje srityje, kuris atlieka mokslinius tyrimus, galbūt ir turėtų būti ne vienos lyties. Bet E, brandoliniai tyrimai ir kvantiniai tyrimai yra tas rytis, kur, man atrodo, lyties aspektas nėra pats pats svarbiausias. Dėkoju. Ačiū, kolega, už jūsų pastabas. Kolega Silio Kijotis pavaduoja ponę Marisą Matijas. Jos nėra e, mūsų posėdėje, bet kolegos abu yra žguoja frakcijos. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti kolegiai Harms už parengtą pranešimą. Gaila, bet mūsų šešėlinės pranešėjos nėra šiandien posėdėje. Mūsų frakcijos požiūrių brandulinė energetika yra labai pavojinga žmogui, kaip būtybei ir planetai. Net jeigu ji naudojama tik griežtai civiliniams tikslams. Aš manau, kad neturėtume finansuoti mokslo tyrimų tam, kad būtų galima išlaikyti branduolinės jėgainės. Mums reikia finansuoti atsinaujinančią energetiką, švarę energiją gaminantį sektorių. Tačiau nereikia finansuoti tokių bendrijos sektorių, kurių tikslas yra propaguoti brandolinę energiją. Mes turėtume finansuoti mokslo tyrimus ir inovacijas, kurio, kur tikslai dera su aplinkosauga, kur tausojama žmogus sveikata. Ačiū. Dėkoju. Pane Liševarijai. Pavaduoja ponė Kepel. Prašau, žodis jums. Pone pirmininkė, e, pone pranešėja, aš savo pirmo pasisakymo metu dėl šio pranešimo aš sakiau, kad remiu Europos komisijos požiūrį, nes į brandolinę energiją žvelgiama kaip į naudingą energiją, nes CO2 išmetama mažai, tai švariausia energija. Aš pritariau tam komisijos būrenčiam tekstui ir maniau, kad žaliųjų pranešėjai neieškos visų, visų galimybių priešintis tam tekstui, ieškos bendrų sąlyčio taškų. Tačiau matau, kad nebuvo stengiamasi rasti sutarimą tarp įvairių frakcijų, tarp įvairių šalių, nes vienos šalis į brandolinę energiją žiūri vienaip, kitos visiškai kitaip. Vokietija, pažiūrėjau, yra nusiteikusi prieš brandolinę energetiką ir ji savo sektorių energetikos orientuoja atitinkamai. Tad jūsų pranešimas atrodo taip, kad e, reikia apskritai sugriauti brandolinę energetiką. 87 procentai energijos e, Prancūzijoje pagaminama brandolinėse jėgainėse. Mes manome, kad reikia tinkamai tvarkyti e, brandolinės atliekas, užtikrinti geresnį saugumą, bet nereikia stabdyti mokslo tyrimų šioje srityje. Brandolių jungimosi, brandolių sintezės sektorius turbūt tyriamas žymiai atidžiau. Mokslo tyrimas e, tyrimai susijęs su ta pigia energija turi tęstis toliau, tai yra išvariausia energija. Mums keista, kad jūs norite iš teksto išbraukti nuorodas į mokslo tyrimus, kurie susijęs su branduolinė sauga. Mūsų supratimu tai turi būti vienas iš svarbiausių tikslų. Net jeigu ITER ir nėra tiesiog iš tos programos finansuojamas, mes ir toliau siūlome remti mokslo tyrimus susijusius su branduolių sintezė, o jūs norite savo tekste bet kokią nuorodą į tai panaikinti. Ši ilgalaikė perspektyva perspektyvoje šis projektas yra pažangus, jis būrė visas ES valstybės ir tas šalis pasaulyje, kurios pasirinkusios yra tokį kelią, tai yra daugiau negu pusė žmonijos. Aš manau, kad e, galiausiai reikia žvelgti ilgalaikę perspektyvą, turėti ilgalaikę viziją. Man atrodo, tai yra būtiniausias dalykas šiandien. Na ir dar žodis, norėčiau pasakyti, kad kai jūs kalbate apie teroristinės grėsmės, man atrodo, labai svarbu užtikrinti saugumą tinkamą jėgainių. Ir aš tikiuosi, kad šiame tekste nebus pasitenkinama vienu sakinuku kažkur pačiame teksto gale, kad apie tai bus kalbama plačiau. Ačiū. Madame, Ačiū. Jūs pasisakėte ENF frakcijos vardu. Pone Fransuas Krostet. Ačiū. Aš klausydama kolegų susidariu įspūdį, kad mūsų pranešėjos užduotis bus labai sudėtinga kadangi aš irgi manau, kad Europos komisijos siūlymas dviejiems metams pratesti e, Euratomo mokslinio tyrimų programą yra puikiai iniciatyva. Aš norėčiau priminti, kaip sakė ir kiti kolegos, kad brandolinė energija yra būtinas dalykas, nes CO2 praktiškai į atmosferą neišmetama ją gaminant ir nereikėtų nuolatos viską neikti ir sakyti, kad nebereikia brandulinės energijos nei sveikatos srityje, nei energetikos srityje, nei niekur. Reikia skatinti mokslo tyrimus brandulinės energetikos srityje ir taip pat būtina užtikrinti jų testinumą. Turime būti nuoseklus, projektai turi būti nuoseklus, mokslo tyrimai turi būti nuoseklus. Aš priešingai negu pranešėja manau, kad reikia kad nereikia jokių būdų mažinti dotacijų šiai programai. Tai yra nepriimtina, nes tos dotacijos yra dalis tų dotacijų, kurios yra numatytos 14-20 metų laikotarpiui. Be abejo, visi sutarėm dėl to, kad reikia reikia ieškoti geresnių būdų, kaip geriau tvarkyti brandolinės atliekas, kaip tinkamiau uždaryti atitarnavusias jėgainės. Bet visa tai turi tęstis, turi tęstis mokslo tyrimai, turi tęstis ir toliau Europos technologinė lyderystė šios rytyje. Mes kalbame apie pačias įvairiausias technologijas. Turi būti tęsiami tyrimai susijęs su naujo tipo reaktoriais. Ir nereikia čia man sakyti, kad yra tokių mokslininkų, kurie yra įsitikinę, kad E, brandolių sintezės e, technologijos po už 50 metų nebus įmanoma pritaikyti. Jeigu pasižiūrėtume, ką prieš 50 metų sakė mokslininkai, jie, man atrodo, nieko tuomet nekalbėjo apie dirbtinį intelektą ir apie technologijas, apie kurias šiandien kalbamos ne kasdien. Tad gal nustokime kalbėti apie tai, ką mokslininkai manys po 50 metų. Žiūrėkime, ką jie sako šiandien. Mes turime pasirenkti savo ateičiai, parengti tam busimasias kartas, būtent dėl to turime paremti mokslo tyrimus Euratoms rytyje. Dėkuoju. Uh, Ačiū. Toliau. Pone Mūdį. Ačiū. Ačiū pranešėjai taip pat. Tai yra viena retų at, vienas retų atvejų, kuomet aš e, prieštaraut esu linkusi pranešėjai jos išsakytai pozicijai ir linkusi pritarti visiems anksčiau kalbėjusiems arba daugumai anksčiau kalbėjusių kalbėtojų. Dėl to, kad kam skirtas komisijos pasiūlymas ir išsakau paramą tam pasiūlymui. Aišku, atliekos ir eksploatavimo nutraukimas yra intensyvus darbas ir tas darbas yra labai svarbus, tačiau tai jau yra to, kas yra pasiūlyta dalis to tariamo pasiūlymo dalis. Šiame tekste yra daugiau dalykų, ką būtų galima patobulinti, bet e, kita linkme nei siūlo pranešėja. Tai yra tekstas ir dėl mokslinių tyrimų, ir mokymo, dėl mažai CO2 išmetančio energijos šaltinio ir mokslinio tyrimų naujų technologijų srityje, taip pat kalba apie, eina apie visuomenės veikatą ir mokslinio tyrimų mobilumą. Mes irgi to turėtumėme siekti ir skatinti. Dėl ITER tai yra globalus projektas ir mes ES turėtumėme didžiuotis, kad esame lyderiai šio projekto. Projektas, kuris jau dabar numato naujas technologijas ir technologinę plėtrą tiek kalbant apie medžiagas, tiek kalbant apie nuotolinio valdymo technologijas. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad mes ir toliau investuotumėme į šį projektą ir jį paremtumėme. Taip pat yra ir keletas papildomų dalykų. Vienas jų yra tai, kad turime ir toliau tęsti šį projektą. Tai yra bendras europinis projektas projektas, kuris įgyvendinamas ir Junktinėje karalystėje, mes jame dalyvaujame ir taip pat vienas pakeitimas, kurį siūlysiu, yra susijęs su tinkamumo kriterijais, kaip būtų galima dalyvauti pratesant šioje pratestoje programoje. Ir galiausiai Alde kolega kalbėjo apie lyčių aspektą. Aš norėčiau jam pritarti ir sakyti, kad lyčių aspektas turi likti mums ir toliau labai aktualus ir mes turime sustiprinti moterų vaidmenį visuose moksliniuose tyrimuose. Bet bendrai paėmus aš pritariu daugeliu pasisakiusių kolegų, kurie kalbėjo apie tai, kad e, reikia šio pranešimo pakeitimus nukreipti kitą linkmę nei siūlo pati pranešėja. Dėkoju. Uh, Ačiū. Bandau pagauti pono Henkel akį. Ar jūs esate pasirengęs kažką pridurti, nes jūs esate šešėlinis pranešėjas? Taip, atsiprašau, negalėjau dalyvauti pradžioje. Susitikau su užsienio reikalų ministru savo biure. Mėly kolegos, itre pranešėja ponia Harms komisijos siūlymą, kaip pritas ir kiti kolegos, nukreipia kita šiek tiek linkme. Ir jį visuomet kalba apie eksploatavimo nutraukimą šiame pranešime Tai yra, apie tai kalbama ir daugelį siūlomų pakeitimų. Ir daugelį vietų ji siūlo išbraukti tokias frazes, kur yra akcentuojamas branduolinės energijos vaidmuo dekarbonizuojant ES ekonomiką. Aš manau, kad labai svarbu pripažinti, kad pačios valstybės narės nusprendžia, kokios energijos jie nori, kokią energiją jie nori naudoti ir geriausia būtų nebandyti primesti valstybėms narėms taip vadinamojo vokiškojo sprendimo. Nes valstybės pačios suvereniai gali nuspręsti, kokį energetinį mišinį nori pasirinkti. Kai kalbu apie vokiškai sprendimą, tai čia yra ir Austrijos, Šveicarijos ir Vokietijos visų vokšai kalbančių šalių sprendimas. Ne viena šalis nenori visiškai priklausyti tik tai nuo brandolinės energetikos, bet mes turime surasti reikiamą mišinį įvairių energijos šaltinių ir kad tai būtų kaštų prasme ir tvarumo prasme pats naudingiausias mišinys. Ir mokslinių tyrimų brandolinės energetikos ir tie finansavimo mažinimas sumenkintų mūsų lyderystės vaidmenį ir taip pat užkirstų kelią proveržiams ateityje. Tai taip pat neleistų ES ir toliau kurti tokias priemonės, kurios leistų užtikrinti saugią branduolinę energetiką, švarę branduolinę energetiką. Jeigu norime išlikti ekonomikos, technologijų gale. Turime sutelkdėmėsi ties visais moksliniais tyrimais technologijų srityje. Turime bandyti diversifikuoti ir konkuruoti visuose sektoriuose su pasaulio lyderėmis. Jeigu to nepadarysime, tai Rusija arba Kinija užpildys tą vakumą ir tada, na, tą vakumą sukursime mes. Ar mes norime to? Ir taip pat aš e, norėčiau pabrėžti, kad man labai svarbu tai, kad ir toliau bendradarbiautumėme su Junktinė karalystė mokslinio tyrimų srityje po breksito. Aš jau nekartą sakiau ir šioje salėje, šiame komitete, ir bendrai parlamente, kad breksitas yra kolosali klaida, tai yra visoms pusėms pralaimėjimą užtikrinanti situacija ir Junktiniai karalystė ir Europos Sąjungai. Tai yra pralaimėjimas. Ir mes turime atsižvelgti į tai, kad atrodytų, jog Britanijos vyriausybė yra pasiryžusi mokėti už mūsų mokslinių, bendradarbiavimo mokslinių, mokslinių tyrimų srityje finansavimą. Ir bendradarbiavimą ir aš su įvairiais Britanijos universitetais buvau susitikęs ir panašu, kad jie visi man pritarė, kad privalome užtikrinti, kad būtų tęsiamas tesiami mokslinio tyrimų projektai ir šioje srityje po breksito. Man neramu dėl to, kad dabartinis pasiūlymas tiesiogiai nesprendžia šio potencialaus susitarimo tarp Junktinės karalystės ir ES, pratesiant programą 19-20 metams. Taigi aš siūlysiu pakeitimus tam, kad būtų akcentuojama šis klausimas, kuris mano manimu yra labai svarbus. Ačiū kolegai už pastabas. Norėčiau pakviesti Europos komisijos vardu pasisakyti ponę Jody Potrel iš RTD generalinio direktorato. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Komisija sveikina nuomonę, kuri išsakyta pranešimo projekte. Dėl to, kad Europinė programa gali pagerinti brandulinį saugumą, saugą ir apsaugą nuo radiacijos. Komisija taip pat pažymi, kad bendra parama Euratom programos pratesimui 2019-2020 metams buvo išsakyta tų narių, kurie pasisakė į treposėdėje kovo mėnesį ir taip pat šį ryčiose diskusijose, kiek matau, ta pati nuomonė buvo išsakyta daugumos narių. Akivaizdu, kad e, po Fukushimo pasiektas e, konsensusas atsispindi Euratomo dviejų programų prioritetuose po avarijos 11 metais ir tai vis dar yra aktualu. Siūloma programa 19-20 metams išlaiko tą brandolinio saugumo saugos reikšmingiausią elementą, elementą, saugiklių elementą, kur pagrindinis tikslas ir taisyklės išlieka tokios pačios. Taigi dėl šios priežasties, kalbant apie mokslinio tyrimus brandolinės saugos rytyje, komisija siūlo ir toliau remti tuos pačius prioritetus. Kalbant apie brandolinę sintezę, yra siūloma parama moksliniams tyrimams pagal dabar galiojančią strategiją, kuri yra išsakyta Europinėme branduolinės sintezės kelių, ga, e, e, e, kelių gairėse. Ir tas, ta, tas projektas turi būti tęsimas dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, kad Europa pasiruoštų ITER eksploatavimui, toliau, kad būtų užtikrinama maksimali graža Europos investicijoms. Uh, šioje sudėtingoje srityje ir kad ES ir toliau išliktų mokslo šerdyje, mokslinio, mokslo inovacijų technologijų šerdyje. Taip pat e, Europa ir toliau galėtų tokius demonstracinius jėgainės kurti. Mes nežinome, ar sintezė įganis mūsų energetinę sistemą, bet privalome būsimų kartų atžvilgių ištirti mokslo prasme tai, ar brandolinė sintezė yra gyvybinga elektros energijos, gyvybingas elektros energijos šaltinis. Taigi, jeigu to nepadarysime, tai gali mesti iššūkį mūsų energijos tiekimo dekarbonizavimo tikslams. Dėkoju. Ačiū už pastabas komisijos vardu. Nelengvas tenka uždavinys mūsų pranešėjai, kaip pažymėjo ir ponia Fransuas Krostet. Ką manote apie tai? Bet jūs mane pažįstat, man patinka iššūkiai. Dėl ITER. Pirmasis pranešimas uh, buvo svarstumas 90-metyje, kad aš buvau padėjėjai Europos parlamente. Pirmasis projektas dėl ITER buvo numatytas tam, kad brandolių sintezę būtų galima panaudoti komercinių e, pagrindų keičiantis amžiams. 95 metais tai buvo numatyta, laikotarpiu 2005 metų. Tai štai, kai kalbama apie tikėjimą, beveik religinius įsitikinimus, kai buvo paminėta, aš manau, kad galbūt reikėtų šiandien nurodyti tuos, kurie ir toliau skleidžia tą tikėjimą brandulinės energijos, branduolių sintezės energijos komercinę eksploataciją. Aš 15 metų jau nebesu padėjęs, su parlamentarė. Tenka konstatuoti, kad komercinis branduolių sintezės panaudojimas dabar pagal tai, ką sako ekspertai, yra numatytas šio amžiaus pabaigai tie, kurie mano, kad reikia ES tam renkti, jau dabar e, rodo, kad jų įsitikinimai tikrai šią technologiją yra gilus. Mokslo tyrimai tai yra, šios ryties yra patys brangiausi, su kuriais yra susidūrusi ES. Vien dėl to aš jau galiu reikšti abejonės. Kai dėl fundamentaliųjų tyrimų galiu įsivaizduoti, ką tik norite, esu sakius tai ne kartą. Tačiau tai, kas vyksta su ITER, Tai yra kažkas, kas nebepriklauso fundamentaliųjų tyrimų sryčiai ir iš jų buvo išimtas šis tyrimas per nelik anksti. Aš susidariau tokį įspūdį, kad dauguma narių komitete nepasidomėjo naujausiais mokslininkų pareiškimais susijusiais su, su brandolių sintezės komerciniu panaudojimu. Ir manau, kad tie mokslininkai jautė dešimtmečius didžiulį spaudimą. E, jie turėjo teikti ataskaitas politikams. Bet jie tokios, tokio dalyko kaip data, kada tai įvyks, kada bus galima komerciškai tai naudoti, nebuvo garsiai pasakyta. Tai štai, aš norėčiau pasakyti, kad mes neturime reikiamų saugumo standartų numatę jėgainėms Europos Sąjungoje tie reikalavimai netitinka technologinių dabartinių žinių. Bandoma tuos standartus priimti, juos įdėkti, bet kol kas tai nepavyko. Tad, kai kalbame apie brandolinę saugą ir tyrimus šioje srityje, tai tenka pasakyti, kad tie tyrimai yra labai toli nuo tų standartų, kurių turėtume laikytis. Todėl, man atrodo, jog geriau būtų pamastyti apie tai, kaip politiškai būtų galima įdėkti tuos standartus, kurie jau techninių lygmenių yra rekomenduojami. Atliekų tvarkymas ir jėgainių veiky, veiklos sustabdymas yra tie dalykai, kuriuos ne aš sugalvojau. Nuolatos yra diskutuojama apie tai, rengiami posėdžiai, kai juose dalyvauji, labai greit supranti, kokie didžiuliai šioje srityje iškyla iššūkiai. Ne tik dėl to, kad e, buvo priimti sprendimai atsisakyti branduolinės energijos ir manau, kad Vokietijoje e, net tai yra svarbiausia problema, bet e, dėl reaktorių kasdienio gyvenimo, pasak ekspertų, problemų yra labai daug. Prancūzijoje yra pasirinkta kai kuriuos senus reaktorius išimti iš bendro naudojimo tinklo. Tačiau problema yra štai kokia. Kai bankrutavo Areva įmonė, EDF šiandien neturi finansinių priemonių, kad galėtų teikti reikiamą finansavimą ir, ir tirti, kaip geriausia tuos senus reaktorius tvarkyti. Tad kasgi bus dėl to blogo valdymo? Tenka didžiasias brandolinės įmonės apkaltinti tuo negebėjimu valdyti situacijos. Tai kaip turėtų būti išmontuojami tie reaktoriai. Tos grupės ir toliau tos reaktorius e, eksploatuoja, nes neturi pakankamai pinigų jiems išmontuoti. Tad štai, Prancūzijoje tokiomis sąlygomis viskas vyksta. Po to, kai bankrutavo Areva, e, žinome, kokį poveikį tai turėjo EDF įmoniai. Tad e, rekomenduočiau pasigilinti labiau į tą klausimą, nes paprastai pasitikima ne tiek e, tikėjimais kažkokiais ar netikėjimais, o skaičiais. O mano žinomi skaičiai iš tikrųjų yra labai įspūdingi. Kai aš rengiau šią poziciją, kolegos, aš žinojau, kad uh, daug kas pareikš savo priešingas reakcijas. Šešėlinį, su šešėliniais pranešėjais diskutavome, ką reikėtų daryti, jeigu pavyks parengti bendrą projektą, pateiksime komitetui jį. Ne. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas. Norėčiau priminti, balandžio 26 diena, tai yra poryt, 12 valanda, tai tokia yra, toks yra terminas pakeitimams pateikti. Įdri komitete balzuosime Liepos 10 dieną, o plenarime posėdėje rugsėjo mėnesį balsuosime. Gerbimiai kolegos, mes susitiksime su jumis 1 val. 30 minučių. Kai prasidės e, Europos energetinės bendruomenės e, parlamentinis forumas. Norėčiau pakviesti visus jame dalyvauti. Prie mūsų prisijungs kolegos iš devinių e, šalių. O komiteto posėdį tęsime 2.30 minučių. Aš norėčiau atsiprašyti, aš negaliu dalyvauti šiame renginyje, nors manau, kad jis yra labai svarbus. Ir puiku, kad jame dalyvaus Rytų Europos šalis. Aš išvykstu į Kijevą nes tenai bus e, minimos e, Černobilio atominės elektrinės e, tragedijos 32 metinės. Taigi galbūt tai taip pat suteiktų mums peno pamastymams. Pirmininkas, dėkoju, bet pirmą valandą jūs galite jau pradėti rinktis, nes, kaip minėjau, bus patiekti pietus. Taigi kviečiu visus taip pat ir pietų. I didn't explain it. Oh, except I